ponas Stelijos Kuluglų skiriamas e, vystimosi komiteto nariu, o ponas Krisogonos skiriamas į konstitucinių reikalų komitetą. Ar kas nors tam prieštarauja? Niekas neprieštarauja, tuomet šie paskirimai yra patvirtinami. Ponas ir ponai mūsų garbės svečių tribūnoje